követően. Kitas darbo tvarkės punktas yra humanitarnė padėtis Pakistane po potvinių. Komisijos vardu suteikiu žodį poniai Georgievai. Uh, uh. Excuse me, Mrs. Commissioner, I was in Harris. Atsiprašau, ponė komisarė, kiek paskubėjau, pranešiau e, jūsų pasisakymą truputį anksčiau. Ar jūs ready? Ar esate pasirengusi? Taigi, e, ponė komisijos narė, žodis jums. Uh, Labai dėkui, gerbėmiai Europos parlamento nariai, e, noriu nuoširdžiai e, padėkoti Jums, kad įrašėte Pakistano e, klausimą į darbo tvarkę. Noriu taip pat padėkoti parlamentui už aktyvų indėlį, bent jau kol kas, į ES reakciją į, į šią situaciją, organizuojant komitetų posėdžius ir per vieną dieną suorganizuojant veiksmus, kurie leido mums e, šią vasarą priimti sprendimus labai greitai. E, mano užduotis šiandieną yra pasidalinti e, įspūdžiais iš nesenos kelionės į Pakistaną, pakalbėsiu apie mūsų kitas pastangas ir kai kurias išvadas, kurias galime ES padaryti. Pradėsiu nuo įspūdžių iš Pakistano. Mano atmintyje labai gilų E, atspaudą, paliko tai, kad tai nepaprastai sudėtinga padėtis. E, praktiškai kalbame apie dvi nelaimės vienu metu. E, šiaurėje susikaupė labai daug pabėgėlių, kurie turėjo trauktis iš savo gyvenamų vietų, o dabar jų naujai pastatyti namai, naujai susikurtas Gyvenimas buvo sugriautas. O pietuose kaimo bendruomenės prarado ne tik namus, bet ir pragyvenimo šaltinius, o Pakistanas e, prarado didelę dalį savo ūkio. Aš komitete, atitinkamame komitete jau kalbėjau, minėjau tam tikrus skaičius, bet jie dabar padidėjo. Apskritai potviniai padarė poveikį 20 milijonų žmonių visoje valstybėje daugiau kaip 12 milijonų žmonių reikia nedelsiant pagalbos. Please, uh... Pirmininkas atsiprašo. Kalbėtojas prašo parlamento narių toliau tęsti savo diskusijas už salės ribų. Dėkoju. Thank you. Thank you, Ačiū Jums, ponė pirmininkė. Aš žinau, kad e, anksčiau svarstytas klausimas e, buvo labai svarbus, kalbant apie europietinės vertybės, bet taip pat e, svarbus yra ir dabartinis klausimas. Taigi, kalbant apie skaičius, prieš savaitę kalbėjome apie 8 milijonus žmonių, kuriems reikia nedelsiant pagalbas, dabar tas skaičius jau išaugo iki 12, daugiau kaip 1,8 milijonai namų buvo sugriauta arba uh, E, pažeista, išauga skaičius nuo milijonų ir 200 tūkstančių ir taip pat e, didžiuliai e, plotai, 4 milijonai hektarų yra užtvindyti. Ir e, tomis sąlygomis komisija e, susitelkė ties maistu, švariu vandeniu, sanitarinėmis e, sąlygomis ir e, būstų. E, reikalinga masinė humanitarnė pagalba ir aš dabar e, labai trumpai paaiškinsiu, kas jau yra padaryta ir ką ketiname daryti toliau. Mūsų e, humanitarnė reakcija buvo labai e, ženkli. E, valstybės narys ir komisija kol kas skiria 231 milijoną eurų netidėliotinai pagalbai, 61 e, milijonas iš valstybių narių ir 70 milijonų iš komisijos. 12 e, valstybių narių taip pat mobilizavo e, paramą tiesioginę paramą daiktais E, ir mes turime turėti galvoje, kad jungtinės tautos paskaičiavo, jog netidėliotinai pagalbai reikia 460 milijonų, bet ir šis skaičius tikriausiai bus viršytas ir ko gero jau po savaitės jungtinės tautos e, paskelbs e, naują raginimą. Mūsų reakcija buvo greita, labai greitai paaiškėjo, kad potviniai bus labai e, greunantys e, ir 30 Liepos mes iš karto skiriame papildomai 30 milijonų, 31 e, Liepos e, tuos milijonus paskyrėme, sureagavome į Pakistano vyriausybės pagalbos prašymą ir tada drauge su Pakistano valdžia pradėjome organizuoti mūsų ekspertų darbą, paskirėme 16 ekspertų. E, valstybių narių parama natūra e, draugė su ES e, karinėmis pajėgomis leido mums labai greitai pateikti vandens valymo įrenginius, mobilės ligoninės ir palapines, bet tačiau neslėpsiu nuo jūsų, kad nepaisant tų didžiulių pastangų išlieka taip pat ir e, milžiniški e, iššūkiai. E, paminėsiu keletą iš jų. Visų pirma, humanitarinė krizė toli gražu dar nepasibaigė, galbūt net ir savo pyko ji dar nepasiekė. Per rugsėjo mėnesį galime sulaukti prašymų padėti dar 6 e, milijonams žmonių greta tų 12 milijonų, kuriems tos paramos reikia jau dabar. Ir e, situacija gali pablogėti dar labiau prieš jai pagerėjant, ypač kai kalbame apie epidemijų pavojų. Antra, e, tuo pat metu, kai mes stengiamės pasiekti kuo daugiau žmonių, kuo platesnį ratą, mums būtina visų pirma susitelkti ties labiausiai pažeidžiamomis grupėmis, e, e, senoliais, vaikais, e, žmonėms su negale. Būtent jie labiausiai nukentės, jeigu e, neveiksime labai greitai. Būtent dėl ten sutelkė komisija jėgas su savo partneriais. Trečia, e, netidėliotina pagalba reiškia ne vien tik tai žmonių išlikimą, bet taip pat ir stabilumą šalyje išsaugojimą, o jai iškyla daug saugumo pavojų. Daug dalykų gali e, atsirasti iš nevilties ir todėl mes pasirengę padėti žmonėms kuo galima greičiau ir kuo galima labiau. Ketvirta, E, kad ir kaip būtų svarbu šiandieną e, gelbėti gyvybės, mums jau šiandien reikia pradėti galvoti apie atstatymą, šalies atstatymą. Ir čia yra e, dvi, du svarbus elementai. Tai yra žemės ūkio atstatymas, atgimimas, kai eina kalba apie žemės apdirbimo priemonės, apie sėklas ir tuo pat metu būtina atstatyti kritiškai svarbę infrastruktūrą, kuri valstiečiams leistų nuvykti į e, turgus, e, leistų e, pasiekti toliau gyvena, gyvenančias bendruomenės. E, Pasaulio bankas e, E, jungtinės tautos, e, kitos institucijos šiuo metu bando apskaičiuoti e, visus poreikius atstatymui. Drauge su ponė Ashton, komisarais Piebalks ir Degucht mes taip pat analizuojame situaciją, kad Europos komisija galėtų pateikti visą apimantį pasiūlymų paketą, kaip galėtume padėti šiuose atstatymo darbuose. E, mes taip pat ketiname surenkti sustikimus su Pakistano valdžios atstovais, tame tarpe ir e, sustikimą Briuselėje spalio mėnesį. Kokias galime padaryti išvadas? E, visų pirma, Pakistano potviniai yra tik tai dar vienas priminimas, kad klimato kaita yra labai ryški. Vadinasi, reikia susitelkti ties pasirengimu katastrofoms, ir e, padaryti viską, kad pažeidžiamos šalis būtų atsparios tokioms katastrofoms. E, turiu aiškiai pasakyti, aš nesakau, neteigiu, kad šie potviniai būtent klimato kaitos sukelti, bet aiškiai matome, kad tokių katastrofų dažnumas yra klimato kaitos e, pasiekmė. Tačiau žemės drebėjimas Haityje, tai kas įvyko Sudane e, ir kitur, rodo, kad tai e, kelia susirūpinimą ir mes matome taip pat, kad mūsų biudžetas e, kovojant su šiomis katastrofomis yra smarkiai išnaudotas matome, kad atsirado skilė mūsų humanitarinėme biudžete ir e, rengdami kitą finansinę perspektyvą į tai turime atsižvelgti, kad galėtume suderinti savo turimas, turimus išlik, išteklius su įsipareigojimais padėti e, mūsų piliečiams, kurie patenka į bėdą. Dar vienas dalykas. Nors ir buvome pirmosiose e, pagalbos veiklos linijose toli gražu nebuvome pirmuosiuose e, žiniasklaidos e, puslapiuose. E, ir e, e, reikia daryti viską, kad e, padėtis pasikeistų, apie tai buvo kalbama šį rytą. Mes patys e, kitą mėnesį pateiksime pasiūlymą šią linkmę. E, Gerbėmėjai parlamento nariai, aš galiu pasididžiuodama mūsų piliečių vardu pareikšti, e, kad e, tai, kas vyko Pakistane, aiškiai parodė, kad mes, teikdami paramą, ne vien tik tai kalbame, bet ir veikiame. Tuo galime didžiuotis, nes ne tik gelbėjame gyvybės, bet ir dar kartą pabrėžime, jog laikomės savo principų ir vertybių, kur, kuriomis remiasi mūsų euro, europinis projektas. Dėkuoju. Dabar frakcijų vardu kalbės parlamento nariai. Pirmiausia, ponas Kašmarek, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Jums suteikiama žodis pusantros minutės. Komisar, šanovni paistvo. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponas, ponas ir ponai, Pakistano potvirio pasiekmes patyrė dešimtis e, tūkstančių ir milijonai žmonių. Tai buvo tikrai didžiulė tragedija su nieko nepalyginama. Norėčiau padėkoti komisariai Georgievai už greitus atitinkamus komisijos veiksmus. Tai mes nesugebėjome per atostogas sušaukti neeilinio mūsų vystimosi komiteto posėdžio Europos parlamente, tačiau gerai, kad Europa reaguoja į tokias katastrofas greitai ir solidariai. Turime nepamiršti, kad milijonas žmonių ir toliau reikia mūsų paramos, e, paramos žemės ūkiui, transportui, šioms sritims yra pačios svarbiausios, jeigu nesugebėsime užtikrinti atitinkamos paramos Pakistano žemės ūkiu, tai kitais metais iškils apsirūpinimo maistu problema ir ji bus taip pat katastrofiška, dėl to gali sustiprėti ekstremistinių judėjimų veiksmai Pakistano teritorijoje paaštrėti migracijos problemos, todėl komisija e, privalo imtis veiksmų, kad būtų padidintas e, reagavimo į gamtinės nelaimės priemonės finansavimas ir džiaugiuosi, kad pirmininkavimo metu Belgija ketina tokių e, siūlymų pateikti ir parlamentas tikrai jas, juos parems. Ačiū. Ačiū labai socialistų demokratų frakcijos vardu, ponė Dekaiser, pusantros minutės pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Jums už pastangas ir nuveiktą darbą. Jūs tikrai atlikote gerai, nepaisant to dar daug ką reikia nuveikti nes egzistuoja e, tam tikra praraja tarp nelaimės Pakistane ir visuomenės paramos e, jo žmonėms. Žmonės nenori skirti pinigų nuo katastrofos nukentėjusiam Pakistanui. Tačiau katastrofa tikrai buvo baisaus masto. Noriu atkreipti dėmesį į du aspektus. Pirmiausiai turime pagreitinti mūsų turimų mechanizmų taikymą, intervencinio mechanizmo pirmiausiai ir ES turėtų būti suinteresuota tai padaryti. Pirmininkaujantį Belgiją kartu su komisija daug dėmesio skyrė šiam klausimui. Antras aspektas yra moterų padėtis, nes dažnai moterų problemos yra pamirštamos tokių katastrofų sąlygomis. Puikiai žinote, koks yra Pakistano moterų likimas - 300 tūkstančių moterų per artimiausius mėnesius turės gimdyti vaikus, daugelį reikės chirurginės pagalbos ir prašau jūsų padėti labai tikslingai Pakistano moterims, vietos nevyriausybinės organizacijos Pakistane veikia šiuose sritise, jos priklauso tarptautinė šeimos planavimo asociacija ir reikia rasti partnerių vietose, informuoti apie moterų padėtį ir nenorime iš jūsų jokių ataskaitų, tačiau norėtume gauti atitinkamos informacijos, tikimės jos sulaukti. Pirmininkė, ačiū labai. Dabar Alde frakcijos vardu, ponas Giorens. Dvi pusę minutės kalbės. Ai, ačiū, ponė pirmininkė. kaip minėjo Oxfam atstovė, Pakistane vyko didžiulė drama. Jos apimtis, apimtis galima būtų palyginti su nusivylimo ir kančios didžiulė jūra, nes pačios aukos nukentėjusi asmenys nesugebės išspręsti patirtų uh, problemų visiems mums ES valstybės narėms tenka už tai taip pat atsakomybė. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes privalome pamiršti tos dirbtinius skirtumus egzistuojančius tarp valstybių narių. Europa privalo prisimti atitinkamą atsakomybę ir jūs esate geriausias tos atsakomybės pavyzdys, ponia komisarė. Europos Sąjunga visą laiką skirdavo daugiausiai pinigų pasaulyje humanitariniai pagalbai ir e, toliau turime stengtis padėti Pakistanui įveikti potvinio pasiekmes, tačiau neturime pamiršti pasaulio milijardierius ir daugiausiai naftos išteklių turinčias šalis, e, kurios galėtų plačiau atverti savo piniginės. Čia e, turime savęs paklausti ir dedame pakankamai pastangų ar mes negalėtume sutelkti pastangų ir su e, bendrai teikti humanitarinę pagalbą tokios katastrofos akivaizdoje. Mes tuo tarpu e, bandome veikti pavieniui ir e, labiau pabrėžti kiekvienos valstybės narės atskirai teikiamą pagalbą, jos apimtis. Ir e, nebandant koncentruoti pastangų, kad e, jų poveikis būtų labiau juntamas pasaulyje. Ponas Lambertas Žaliųjų frakcijos vardu. Ne. Ką? Jau buvo pasakyta, kad tai, kas įvyko Pakistane, yra iš tikrųjų didžiulė tragedija ir būtina paremti tiek Pakistano demokratiškai išrinktą vyriausybę ir jos žmonės. Sveikinu komisijos reakciją ir jos ilgalaikę perspektyvą tame tarpe ir kalbant e, apie e, atsparumą klimato kaitai. Mes visi raginame tarptautinę bendruomenę suintensyvinti savo pastangas, e, savo reakciją ir e, tikimės, kad ir JAV savo indėlį į Junktinių tautų fondą padidins. Bet tarptautinė bendruomenė galėtų žengti toliau, ji galėtų e, atlaisvinti daugiau paties Pakistano pinigų, nubraukdama dalį Pakistano skolų, kurios buvo sukauptos Pakistano karinio režimo metais. Eina kalba apie 3 milijardus JAV dolerių. E, Prancūzija ir e, Vokietija yra labai svarbus dvišaliai donorai. Šia prasme taip pat. Tai taip pat galėtų papildyti tas pastangas, kurios jau dabar šiuo metu daromas. Mes taip pat e, iš pačio Pakistano galėtume e, reikalauti tam tikrų pastangų, pavyzdžiui, turtingi žemės savininkai galėtų padėti skurdiesiems, e, kurie galbūt negalės išsimokėti žemės mokesčio. Ačiū. Dabar panas Karim, pusantros minutės. Can I first of all welcome the remarks that Commissioner made in Ačiū, panas pirmininkė. Dėkuoju komisariui už, pas, už pasabas, kurias jį padarė ir komitete, ir šiandieną. Ir iš tikrųjų mūsų reakcija, kuriai jūs vadovavote, nusipelnė e, pagarbos, e, e, veikia ir ES, ir atskiros valstybės narės, Junktinė karalystė tikrai padarė viską, ką galėjo. Tačiau e, tuo metu, kai e, Pakistane įvyko ta tragedija, jos prezidentas e, džiaugiasi pagarba, kurią, jai, kuri, kuri jam buvo rodoma čia Europoje. Tuo tarpu, kai mes ėmėmės paramos veiksmų, džiaugiamės, kad taip padarėme. Ir reikia pagirti taip pat ir mūsų kariškių pastangas. Tačiau e, krizė dar nesibaigė. E, nepaisant to, mes turime pradėti planuoti mūsų vidutinės trukmės ir ilgalaikės perspektyvos galima reakciją, atsaką. Mes stat, e, turime pradėti atstatinėti Pakistaną, bet turime tai daryti taip, kaip uh, kad tai matytų Pakistano žmonės. Kitaip galime sulaukti e, sunkiai įsivaizduojamų pasiekmių. E, mes turėtume vykdyti darbo tvarkę paremtą priekybą, kad Pakistano žmonės taip pat prisidėtų prie savo šalies atstatymo. Kolegos, aš raginu jūs būti ambicingai, E, ambicingais rengiant e, tą atstatymo planą, kad jis būtų panašus į maršalo planą po antro pasaulinio karo. E, iššūkis yra didelis, pasistengime jį įveikti. Ačiū panui Karim. Frakcijų vardu kalbėt, kalbantis parlamento nariai baigė savo pasisakymus, dabar atskirai savo vardu kalbės pirmiausia ponė Strifler. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, nariai. E, Pakistano humanitarinė padėtis yra tikrai dramatiška, dar sudėtingesnė negu po tsunamio. E, mes, e, ketina, mes, ES yra suteikusi 12 milijonų eurų netidėliotinos paramos, pagalbos. Ir kadangi humanitarinė padėtis yra labai nestabili, yra labai svarbu laikytis nepriklausomumo ir nešališkumo principo e, teikiant paramą. Ir reikia atsižvelgti būtent į e, žmonių, kuriems tos paramos reikia e, poreikius. Europos komisija reagavo greitai ir tinkamai, tačiau ta situacija parodė, kad uh, Europos e, teikiamos paramos e, koordinavimas dar yra, koordinavimą dar būtina pagerinti. Reikia kurti e, tinkamos reagavimo į panašias situacijas struktūras ir gerinti koordinavimą ES Ir labai svarbu, kad būtų teikiami ir atitinkami taisokros pasiūlymai, kad E, tokia, tokias problemas būtų galima spręsti kiek įmanoma sparčiau. Dėkuoju dabar ponės Berman. Ačiū ponė pirmininkė. Europos Sąjunga e, teikia ypač daug, e, ypač didelę paramą tokiuose situacijose. Tačiau šiuo konkrečiu atveju mes neturėtume uh, leisti, kad Pakistanas e, virstų e, nepasitikėjimo, e, atlieka tos veiksmus auka. Ir labai svarbu, kad mes labai gerai koordinuotume savo teikiamą paramą, savo pastangas. Dėl to norėčiau pateikti klausimą komisijos nariai, kur galėtume pagerinti koordinavimo veiksmus, ką konkrečiai turime padaryti, kur jums reikia mūsų paramos. Uh, E, Pakistano žmonėms reikia e, netidėliotinos paramos, reikia pagerinti jų sanitarinės sąlygas, e, jiems reikia maisto ir geriamo vandens. Ir tai reiškia, kad mes turime remti žmonės ir remti Pakistano valdžios institucijas, kad sumažintume šios katastrofos padarinius. Ir tam reikia ieškoti atitinkamų finansinių išteklių. Dėkoju. Louis Michel, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, aš taip pat džiaugiuosi jūsų išsamiu darbu šioje srityje. Europos Sąjunga yra e, skyrusi 32 milijard, milijonus eurų kaip netidėliotiną paramą. Ir tai yra tikrai puikus dalykas. Jūs e, tinkamai ėmėtės veiksmų ir savalaikiškai ėmėtės veiksmų reikalingų e, padėti Pakistano žmonėms. E, buvo paminėtos problemos, kuriomis susiduria moteris e, šioje šalyje, taip pat politinės problemos ir aš norėčiau dar atkreipti dėmesį į ekstremizmo pavojų. Jau anksčiau, kai vyko žemės dirbėjimas Haityje, aš sakiau, kad reikia mobilizuoti Europos civilinės saugos struktūras ir e, stiprinti tas struktūras. Aš ir dabar norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite kokiu nors ketinimu būtent šioje srityje šiuo klausimu. Dėkoju. Ponas Vandalin, pusantros minutės. Voorzitter, in Nederland kennen wij de strijd tegen het water. Pone pirmininkė, Niderlanduose mes jau e, ilgą laiką kovojame su potviniais, todėl labai puikiai suprantu, kaip jaučiasi Pakistano gyventojai po šios potvinio katastrofos. Kreipiuosi į tarptautinę bendruomenę suteikti pagalbą Pakistanui ir ne atiduoti jo į Talibano rankas. Kaip krikščionis jaučiu solidarumą Pakistano krikščionims ir e, esu girdėjęs iš tokių organizacijų kaip Open Doors International atstovų, kad įvairiose Pakistano regionuose krikščionys yra diskriminuojami dalinant pagalbą maistu, skirstant pagalbą maistu, prašau komisarės išnagrinėti tokius atvejus. Taip pat turiu informacijos apie tai, kad krikščioniškų pagalbos teikimo organizacijų uh, atstovai, trys jau buvo nužudyti Pakistane talibano judėjimo. Šau čia taip pat imtis atitinkamų veiksmų. Pakistano vyriausybės struktūros privalo teikti pagalbą užsienio e, organizacijų darbuotojams, kurie veikia Ačiū ponai Vandalė, pona Korhola pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pareikšti savo užuojautą Pakistano gyventojams dėl tragiškų jų žučių. Taip pat norėčiau padėkoti, padėkoti komisariai Georgijai, kuri Pakistano klausimą skubos tvarkai traukė į savo darbo tvarkę. Dabar mes žymiai geriau suprantame, e, kokie yra nukentėjusių žmonių poreikiai ir galime geriau e, koordinuoti savo pagalbą, tiek finansinė, tiek materialinė pagalba, užtikrindami, kad jį pasiektų visus kam jos reikia, taip pat ir mažumų atstovus. Privalome nepamiršti, kad e, Pakistanas yra viena iš tų valstybių, kurios yra pirmose fronto linijose kariaujant, kovojant su tarptautiniu ekstremizmu ir terorizmu. Mūsų humanitarinė pagalba turėtų būti e, teikiama kartu su pagalba atstatyti šalies infrastruktūrai, keliams, tiltams, mokykloms ir taip toliau. Taip pat privalome imtis priemonių, kurios padėtų atgaivinti Pakistano ekonomiką, prekybą, e, paskatintų Pakistano eksportą, tam turi būti taikomos atitinkamos e, pagalbinės priemonės Ačiū. Ačiū poniai Korholai Gerėros Salomo dabar. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, ponė komisarė, pasaulio ir e, Europos viešoji nuomonė parodė, kad e, mūsų reakcija buvo pakankamai lėta į šią humanitarinę katastrofą, kaip ir viso pasaulio reakcija šią humanitarnę katastrofą, e, kurią mes reagavome žymiai lėčiau ir žymiai silpniau nei ankstesnių katastrofų atveju. Jungtinės tautos tačiau apskaičiavo, kokie yra pagalbos teikimo mastai. Ir turint omenyje, kad Pakistaną valdo, na, galbūt ne visiškai primtinas politinis režimas, tai mūsų visuomenės polinkis teikti pagalbą nėra didžiulis, tačiau turime visuomenį paaiškinti, kad pagalba yra skiriama ne politiniam valdančiam režimui, bet konkretiems žmonėms, kurie patiria didelių sunkumų. Humanitarinė pagalba privalo būti teikiama nešališkai ir šiomis vertybėmis privalome vadovautis. Ačiū labai, dabar pradėkime spontaniškus pasisakymus ir kolegos žino, kad negali kalbėti ilgiau nei vieną minutę. Pone Bazėsku pirmoji pasakys. Pane pirmininkė, susidurėme su beprecedentinė situacija Pakistane, potviniai E, nuo potvinį nukentėjo daugiau kaip 20 milijonų žmonių, kai kas prarado e, savo gyvybę, e, buvo sugriauta daug būstų, yra užtvindyta žemės ūkio paskirties žemė. Mes Rumunijoje šią vasarą patys patyrėme potvinių ir esame labai dėkingi ES valstybėms narėms už paramą. 230 milijonų eurų. Dabar e, yra pažadėta iš ES pusės e, ir šia prasme ES tapo pirmąją pagal e, svarbą donorę. E, mes turime taip pat pažvelgti į ateitį e, e, šalies ekonomikos vystimasi. Manau, kad ES turėtų atverti savo rinkas e, Pakistano prekiams. Dėkoju ponui Basesku, ponė Krečiau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. ES reakcija, atsakas į Pakistano tragediją buvo greitas. Tačiau a, jis nebuvo labai plačiai nušviečiamas. E, apsilankydama šalyje jūs pati pademonstravote ES įsipareigojimus. Regione beveik 18 milijonų žmonių grėsia lygų pavojus. Kai kurios valstybės narės e, atsargiai e, kalba apie korupciją Pakistane ir tai, e, E, lėtina pagalbos teikimą. Tačiau e, juk ta parama turėtų būti skirta e, potvinio aukoms, o ne valdžios atstovams. Taip pat vienas iš mūsų prioritetų turėtų būti humanitarnių darbuotojų saugumas. Dėkuoju, dabar žodis ponai Kreutzmann. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, labai dėkoju. Ponios ir ponai, mes esame liudininkai to, kai Pakistanas buvo e, nusiauptas didžiuliu potviniu ir e, kokioje nelaimė atsidūrė jo žmonės. E, vyriausybė, centrinė vyriausybė nesuteikia deramos paramos savo žmonėms. E, pavyzdžiui, regionas e, Pakistan netoli pa, e, Kašmyro e, taip pat E, kentėjo nuo didžiulių liučių ir ten taip pat kilo dideli potviniai. Kiek aš žinau, kaip tik kilkit Pakistane 500 žmonių e, žuvo ir 50 tūkstančių neteko pastogės. E, buvo sugriauta daugybė būstų ir didžiulės teritorijos buvo atskirtos nuo, saus, nuo viso pasaulio. E, į pasaulį buvo nukreipta nemažai e, lėšų, tačiau svarbu, kad ne tik ES e, ir ES skirtų ne tik tai centriniai vyriausybei tuos pinigus, bet ir regionų, regione veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kad ta pagalba kuo greičiau atsidurtų pas žmonės, kuriems jos reikia. Ačiū. O Žemke? Pono Zemke. Chciałem podziękować za zabranie głosu. Ačiū pirmininkė. E, už suteiktą galimybę pasisakyti. E, susidūrusi su ta didžiulė krize Pakistane, ES sureagavo daug e, veiksmingiau negu praeitie. Aš manau, visi mes džiaugiamės matydami e, tą pažangą, e, kurios pasiekta, ypač jeigu palyginsime su parama, kurią teikėme Haičiui. Tačiau norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, ES e, realių gebėjimų didinimas. E, kalbu apie gebėjimus teikti humanitarnę pagalbą. Didelė problema yra e, sugebėjimas e, oro transportuoti e, didelius krovinių kiekius. Jeigu tokių gebėjimų neturime, yra blogai. Antra vertus, būtina daug geriau koordinuoti ES ir atskirų valstybių narių pastangas. Pirmininkė, dabar diskusijos pabaigoje Apibendrinan, e, žodis apibendrinimui poniai Georgievai. Ačiū pirminkė, ačiū e, parlamento nariams už labai naudingas pastabas. Aš e, savo atsakymus pabandysiu sugrupuoti ties trimis temomis. Pirmiausia, prioritetai, trumpalaikiai, vidutinės trukmės, ilgalaikiai. Antra, politinė atmosfera, kaip galime užtikrinti humanitarinio darbo neutralumą, nepriklausomybę ir humanitarinių darbuotojų saugumą. Ir trečia, Europos gebėjimai reaguoti į gaivalinės nelaimės ir užtikrinimas, kad jie išauktų ateityje. Visais e, tais trim klausimais aš sutinku su tomis pastomis, kurios buvo pareikštos čia parlamente Buvo paminėta, kad um, yra tam tikros didelės rizikos e, grupės, kuriuoms pirmiausia reikėtų teikti pagalbą e, moteriams, e, vaikams. Taip egzistuoja tam tikros mažumas, tame tarpe religinės mažumas ir Pakistane jos yra aukštos rizikos grupės. Bet reikia pasakyti, kad kai kurios iš tų grupių yra labai sunkiai pasiekiamos arba dėl gamtos e, kliūčių e, arba dėl to, kad jos yra labai e, nutolusios ar dėl politinių priežasčių. Mes turime užtikrinti, dirbdami su savo partneriais, kad tai, ką mes finansuojame, iš tikrųjų visų pirma, visų pirma patektų e, E, toms didelės rizikos grupėms. E, reaguodama į konkretų klausimą apie paramą e, religinėms mažumoms, aš žinau, kad labai jautriai žiūrime į religinės mažumas. Taip pat turiu pasakyti, kad labai atidžiai stebime ir situaciją Kašmyre, dirbame su nevyriausybėmis organizacijomis, kad galėtume palaikyti kontaktą su žmonėmis. Čia buvo uh, labai aiškiai pabrėžta, kad e, žemės ūkis e, dideliai Pakistano visuomenės daliai ir ūkio apskritai yra labai svarbus. Ir vandenį atsitraukiant, galbūt iš tikrųjų bus daugiau derlingos žemės, bet tik tai jeigu ūkininkai gaus e, geresnės galimybės iš karto sodinti, tai atneš gerų rezultatų. E, ir e, žinoma, vidutinės ilgesnės trukmės reabilitacijos darbas, atstatymo darbas gali prisidėti taip pat ir prie saugumo pagerinimo. Turėtume taip pat susitelkti ties tuo, kad būdami moraliai labai tvirti, kiti, mes galėtume paraginti ir kitus, kitas valstybės, regiono valstybės prisidėti prie pagalbos darbo. E, yra pavyzdžių, kai buvo e, e, e mūsų pavyzdys, e, kai mes labai greitai ir efektyviai ėmėme reaguoti, leidžia mus dabar raginti kitus. Ir spalio mėnesį vicepirmininkė Ashton e, draugė su užsienio reikalų ministru iš Pakistano e, rengia bendrą posėdį, e, kuriame ir stengsimės atkreipti dėmesį kitų valstybių, paraginti jas prisidėti kalbant apie mūsų pačių išteklius. Tai štai ką pasakysiu. Iš komisijos išteklių 70 milijonų jau skirta ir didė dalis jau iš tikrųjų yra išmokėta. E, man bebūnant Pakistane paaiškėjo, kad tiesiog pritrūkome pinigų tiems netidėliotinėms e, pagalbos projektams, e, kuriu, kuriems vadovauja labai kompetentingi žmonės. Mūsų personalas tenai jau labai aiškiai pareiškė, kad reikės daugiau, reikės papildomų lėšų. E, kalbant apie e, valstybės narės, e, norėčiau pagirti Junktinę karalystę, Vokietiją ir Švediją, jos paskyrė daugiausia išteklių, yra lyderės ir aišku, komisija supranta, kad ta atsakomybė yra bendra. Ar tai yra bendra e, Atsakomybė, ne, tai, tai yra bendra e, komisijos ir valstybių narių kompetencijos rytis. Ir savame suprantama, mes norime, kad e, visi įsipareigojimai būtų pilnai įgyvendinti. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą ir e, atsaką į nelaimę, tai visiškai aišku iš prognozių, kad e, Pakistano augimas e, bus mažesnis negu e, kad buvo tikėtasi. Tie skaičiai, tos perspektyvos sumažintos nuo 4,5 procento augimo iki galbūt 1 procento ir piniginė išraiška tai bus E, milijardų vertės e, sumažėjimas. Todėl mes turime galvoti apie tai, kaip holistiškai paremti Pakistaną, pažiūrėti į vairias galimas alternatyvas tokiai paramai pateikti. Žinoma, komisija negali būti skolintojų ir, e, ir ta prasme, ką komisija gali nuveikti, aš čia negaliu užimti vienos ar kitos pozicijos, tačiau mes galime pažvelgti atidžiau į paties Pakistano galimybės ir aš taip pat tikiuosi, kad ir jūsų balsas bus išgirstas, kai mes tas alternatyvas svarstysime. Taip pat buvo klausimų apie priekybą, ką čia galime padaryti ir aš galiu Jums pasakyti, kad komisaras Deguchtas jau labai rimtai analizuoja, ką mes e, holistiškai reaguodami į problemas galime Pakistanui pasiūlyti. Dar pernant prie kito punkto. E, turiu pasakyti, e, e, atsiprašau, dar vieną dalyką gal paminėsiu. Mes turime dirbti draugė su Pakistanu, remdami Pakistano vyriausybę, kuomet ji vykdo reformas, kad jų ekonomika pasidarytų solidesnė, tobulinant jų finanso reikalus biudžetą. Kitaip sakant, kad potviniai netitrauktų vyriausybės dėmesio nuo ilgalaikių reformų. Žinoma, e, parama Pakistanui taip pat susijusi su politiniu stabilumu šalyje. Tai yra labai svarbu ir regionui, ir e, visam likusiam pasauliu. Ir šia prasme mes labai tikimės, kad mūsų kolektyviniai veiksmai ne tik išgelbės e, gyvybių, bet ir užkirs kelią chaosui toje labai jautrioje pasaulio vietoje. Taigi, e, veikiant humanitarinėje, humanitarinėje srityje labai svarbu pabrėžti vietos valdžiai, kad e, humanitarinių darbuotojų saugumas yra nepaprastai svarbu. E, svarbu, kad humanitarinė parama nesiremtų kažkokiais dalykais kaip religija, ar dar kitais dalykais, kad e, tas e, humanitarinių darbuotojų neutralumas ir saugumas yra didžiulės svarbos reikalas. E, rūpiučio 19 dieną mes dėje užfiksavome, kad per pereitus metus mes praradome 102 humanitarinius darbuotojus daugiau negu kad taikos palaikymo pajėgų karių. Taigi e, e, mes e, su nerimu laukiame, ar tik tai neprarasime gyvybių savo humanitarnėme darbe. Ir pabaigsiu pasakydama keletą žodžių apie savo humanitarnio reagavimo gebėjimų stiprinimą. Iš tikrųjų, dėkinga e, tiems, kurie pozityviai kalbėjo apie tai, ką mes darome ir kaip gerai mes e, organizuojame savo darbą, bet e, sutinku ir, kad reikia tuos dalykus dar tobulinti. Kalbant apie Pakistaną, kaip aš ir sakiau, mūsų civilinės saugos koordinavimo komandos į Pakistaną nuvyko labai greitai. 12 valstybių narių čia uh, suteikė uh, netidėliotiną pagalba. E, dešimt skrydžių buvo įgyvendinta, e, du e, buvo finansuoti Čekijos Respublikos, vienas iš Suomijos ir kiti buvo finansuojami komisijos pinigais. Ir tokiu būdu mes koordinuotai sugebėjome sujungti, sutelkti į vieną vietą paramą iš įvairių šalių, o paskui koordinuotai ją paskirstyti. Tačiau yra labai daug e, kalbėtojų, kurie sakė, kad reikia padaryti dar labai daug. E, ir mano atsakymas toksai, e, iš tikrųjų, pažiūrėkime, ko vertas jūsų balsas. Mes komisijoje esame labai rimtai žiūrėti ir labai puikiai suprantame, ką reiškia humanitarnės paramos gebėjimų stiprinimas. Aš čia matau keturis svarbius elementus. Scenarijų planavimas, kad būtume geriau pasiruošę galimoms gaivalyvėms ne, nelaimėms. Antra, geresnis žinojimas, kokiamis valstybėmis narėmis galime pasiremti ir kaip jos gali padėti įvykus e, gaivaliniai nelaimiai. E, šiuo metu aš nelabai dar žinau, į ką kreiptis, jeigu e, iškyla kažkokia nelaimė. E, ačiū Dievui, kol kas e, kiekvieną kartą, kai kreipiausi, buvo sureaguota, bet būtų labai gerai ateityje žinoti, kokius išteklius mes turime kiekvienoje valstybėje narėje. Trečia, e, stipresnis bendradarbiavimas, čia daugiau nekalbėsiu, visi turime savokti, kad 27 plus 1 turi veikti kaip vienas vienetas. Na ir e, paskutinis dalykas - holistinis požiūris į reagavimą į krizę. Tai yra pasirengimas, prevencija, reagavimas ir atgalinis ryšys. E, tai e, tokie yra pagrindiniai mano būsimo pasiūlymo elementai. Vėlgi dėkoju Jums, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, už Jūsų patarimus man ir mano komandai. You, Diskusijos šią temą baigiamas. Ačiū komisijos nariai ir kita mūsų darbo tvarkės tema. Ir pono Uri pranešimas.